So, colleagues, we have a very long vote. So... Kolegos, ilgai balsuosime, todėl prašau visų susėsti į savo vietas. Ir pradėsime darbą. So it is